Perikime prie tarybos ir komisijos pareiškimų dėl 2010-2014 metų daugiametės programos dėl laisvės saugumo ir teisingumo erdvės. Suteiksiu žodį tarybos vardu poniai Ask. Prašau. Herr talman, för Europaparlamentet, ärade utskottsordföranden. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, gerbiami komitetų nariai gruodžio 10-11 dieną taryboje bus patvirtinta nauja e, Laisvės saugumo ir teisingumo erdvė Stokholmo programa, kuri bus Hagos programos tasa ir jį galios 2010-2014 metų laikotarpį. Šiai programai buvo pradėta ruoštis maždaug prieš dviejus metus, darbą pradėjo vadinamas ateities grupės ir ši programa remiasi tiek komisijos siūlymu, tiek ir e, pilietinės visuomenės nacionalinių parlamentų bei įvairių ES organų bei agentūrų programos rengimo metu išsakytų nuomonių pagrindų. Rengiant šią programą buvo palaikomi išsamus ryšiai su valstybėmis narėmis, vyko dėrybos, liko dėrybos ir su Europos parlamentu. Na ir be abejo buvo atsižvelgta į parlamento nuomonė ir bendradarbiavimas su parlamentu šioje srityje yra labai svarbus. Na ir parlamentas per Lisabono sutartį gaus daugiau galiojimų. Tai reikia taip pat atsižvelgti. Prisimenant ankstesnės programas Tamperį ir Hagą, tai lyginant e, padėti Europos Sąjungos laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje, tai iš tikrųjų pasiekta daug pažangos, bet Europas turi su dideliais iššūkiais, kuriuos turime bendrai spręsti. Įsigaliojusi Lisabonos sutartis mums teikia naujų galimybių visą tai padaryta. Na ir naujoji daugiametė Stokholmo programa leis mums naudotis naujomis atsivėrusiamis galimybėmis išplaukiančiamis iš Lisabonos sutarties. Pagal šią programą siekiama užsukurti saugesnę, teisingesnę Europą, kuri leis užtikrinti kiekvieno asmens teisės. Na, ir, ir ir ateityje bus plačiau bendradarbiavime šioje srityje, atsižvelgiant į kiekvieno individualiaus piliečio poreikius ir būtinybės. Na ir manau, kad tai svarbus aspektai Europos piliečiams. Yra rimtų spręstinų problemų, reikia spręsti konkrečius klausimus, taikyti konkrečias priemonės, kurios pagerintų žmonių gyvenimą. Kai kalbame apie bendradarbiavimą šioje srityje ateityje, tai reikės užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp priemonių užtikrinančių saugumą Europoje ir tarp tų priemonių, kurios yra skirtos pavienių asmenų teisėms apsaugoti. Ir kai kalbame apie piliečių perspektyvą, tai ypač svarbi kova yra su nusikalstimamu. Europos piliečiai tiekėsi bendradarbiavimo šioje srityje ir priemonių, kurios leistų kovoti su tarp valstybiniu uh, nusikalstamumu, kartu nepažeidžiant teisų ir laisvių. Taigi reikėtų taikyti priemonės, kurios užtikrintų daugiau saugumo ir kartu priemonės, kurios leistų užtikrinti daugiau teisų ir šios priemonės būtų tarpusavėje derinti ir tai yra įmanoma padaryti. Kai kalbame apie kovą su tarp valstybinių nusikalstamumų, tai tenka pripažinti, kad iš, po, iššūkiai didelis yra prekyba žmonėmis, nelegalus e, narkotiko gabenamas. Tai yra tiesiog realybė. Mūsų žemynė atsiranda ir naujų nusikaltimo rūšių, pavyzdžiui, nusikaltimai internete kompiuteriniai nusikaltimai. Taigi negalime leisti, kad nacionalinės ar administracinės kliūtis e, neleistų dirbti atitinkamoms tyrimų tarnyboms ir bendradarbiauti. Yra kuriami modeliai skirti gerinti bendradarbiavimo kovai su nusikalstamumu srityje, bet šios modelius reikia toliau tobulinti, bendroms problemams reikalingi bendri sprendimai. Svarbu, kad gerai bendradarbiautų policija, būtų keičiamas informacija, patirtimi, kad būtų taikomi pažangiausi darbo metodai. Tai yra atsakai iš šias problemas na, užtikrinant teisingumą ir kovant su nusikalstamumu, labai svarbu tinkamas veiksmingas poreikis atitinkamas keitimasis informacija. Čia reikalingas standartizuotas veiksmingas keitimasis informacija. Kita vertus labai svarbu užtikrinti, kad keičiantis informacija būtų laikomisi visų E, privačią sferą, privačios sferos apsaugomo bei duomenų apsaugos standartų. Ir taip pat, kad nebūtų saugoma, renkama ir saugoma daugiau informacijos, negu kad reikia šioms užduotims įvykdyti. Mes norime saugios Europos, mes norime veiksmingai kovoti su tarpvalstybiniu e, nusikalstamu kartu apsaugant asmeninės laisvės bei orumą. Taigi labai svarbu atsižvelgti abi šias rytis, užtikrinti pusiausvyrą taikant atitinkamas priemonės. Abipusio pripažinimo principas išliks ir toliau svarbių teisinio bendradarbiavimo principų. Ir tam, kad valstybės narės iš tiesų galėtų uh, pripažinti ir gyvendinti kitų valstybių narių teismų sprendimus, reikia abipusio pasitikėjimo valstybių narių e, teisinėmis sisteminėmis valdžios institucijų darbo, bet labai svarbu, kad ir patys piliečiai pasitikėtų mūsų priimamomis ir taikomomis priemonėmis. Ir viena iš galimybių tai padaryti yra informavimas apie kitų valstybių narių turimas sistemas ir priemonės. Čia galėtume kalbėti apie informavimo programas ir kampanijas, informacijos mainus, e, main, profesionalius mainus. Na ir e, nesvarbu, kur asmo būtų ES, svarbu, kad būtų užtikrintos jo minimalios teisės. Mes kalbame apie paprastas priemonės, paprastus dalykus. Svarbu, kad, pavyzdžiui, tas asmuo sužinotų jam suprantamą kalbą apie tai, kuo jis yra kaltinamas ir kokios yra teisės. Arba lygiai taip pat, jeigu kažkas tako, tapo nusikaltimo auka, jis turi taip pat turėti tokias pat teisės. Na ir labai svarbu, kad taryba patvirtintų atitinkamas įtariamųjų e, teisės baudžiamosiose bylose. Na ir visa tai bus Stokholmo programos dalimi. Svarbu, kad tai būtų ir tuo tikiu. Stokholmo programa e, taip pat turi leisti atsižvelgti į nusikaltimo aukų perspektyvą, pavyzdžiui, priekybos žmonėmis aukų ir kitų. Čia taip jiems reikia užtikrinti pagalbą, informaciją prieš ir po baudžiamosios bylos. Taip pat reikia užtikrinti ir tinkamą kompensavimą žalai atlyginti, tai žalai, kurie patyrė. Taigi, visa tai yra susijęs su civiliniais klausimais, civilinės teisės aspektais. Na ir konkretus klausimas yra Briuselio vienas reglamento peržiūra. Ir ten kalbama apie kitose valstybėse narėse priimtų sprendimų įgyvendinimą. Visą tai skamba labai techniškai, tačiau kiekvienam pavieniui piliečiui tai yra labai svarbus klausimai. Lygiai taip pat labai svarbus ir egzekvatūros procedūros panaikinimas jeigu norime pasiekti, kad būtų vykdoma kitoje valstybėje narėje tam tikrą procedūrą, reikia teikti prašymą ir laukti kitos valstybės narės sprendimo dėl tokios pareiž... procedūros panaikinimo. Tai pareikalauja labai daug laiko. Taigi labai svarbus sprendimas yra atsisakyti egzekvatūros procedūros, bet visą tai reikia derinti su procedūrinėmis garantijomis bei garantijomis dėl įstatymų taikymo ir laikymas kitose valstybės narėse. Iš šį klausimą atkreipti atkreipti bedėmėsi tiek Švedija, tiek ir kitas valstybės narės. Dėkoju už jūsų dėmesį ir mielai išklausysiu jūsų pastabų bei mielai atsakysiu į klausimus. Tačiau prieš tai kol kas sudėksiu žodį, ko, žodžiui kol, kolegai Tabijas Pils, kuris yra atsakingas už migracijos bei prieglapšio teikimo klausimus. Tai taip pat yra svarbus būsimos Stokholmo programos aspektai. Herr talman! Eh, ärade ledamöter! Jag vill börja med att tacka Europaparlamentet för ett... Pone pirmininkė, gerbiami nariai, norėčiau pirmiausia padėkoti už bendradarbiavimą su Europos prieglopščio paramos e, biuru. E, yra dar aišku kai kurių formalumų, kuriuos reikia išspręsti, tačiau reikiamos prielaidos jau yra sukurtos, kad tas biuras būtų įkurtas. Taryba labai teigiamai žvelgia į tai, į tą konstruktyvų bendradarbiavimą su Europos parlamentu tikrai įvertina, nes būtent dėl to mums pavyko pasiekti šį tikslą. Ir tolimesnio bendradarbiavimo e, tikslas m, toks ir bus, taip pat e, kalbant apie Lisabonos e, strategijos įgyvendimą, sieksime, kad kuo greičiau būtų priimami sprendimai prieglopšio klausimais. Ir, e, kad bendro sprendimo prieimimos procedūra veiktų veiksmingai. E, kalbant apie naująją penkerių metų programą teisingumų ir vidaus reikalams, pirmiausia, norėčiau konstatuoti, kad tikrai nemažai e, įvyko praeitįje. Kalbant apie šios klausimus prieglopščio ir migracijos, mes esame prie, prieėmę tam tikrų teisės aktų, kurie numato pagrindą bendrai migracijos politikai ir taip pat bendrai prieglopšio sistemai. Vienas iš tikslų, kuris buvo e, numatytas ankstesnėse bendradarbiavimo programuose, tai yra Tamperės ir Hagos programuose, e, būtent toks ir buvo. E, taip pat buvo priimtas Europos paktas dėl prieglopšio ir imigracijos. Dabar kaip tik atėjo laikas tęsti šią politikos kryptį šitoje srityje ir mūsų išeities taškas turėtų būti geras administravimas šioje srityje ir tai neštų naudą taip pat visoms susijusioms pusėms, tiek valstybėms narėms, taip pat ir visai ES bei um, atskiriems individams, pačiems, patiems imigrantams. Jeigu iš tiesų norime įgyvendinti Lisabonos strategijos tikslus, tai yra, kad ES būtų dinamiška, konkurencinga, tuomet privalėsime atverti duris būtent imigrantams, kurie suformuos papildomą darbo jėgą ir turėsime tą daryti daugiau negu bet kada anksčiau. Tai aišku reiškia tam tikrus e, iššūkius susijusius su demografinė mūsų padėtie ir ką reikėtų pabrėžti, pirmiausia yra bendradarbiavimas su kilmės ir tranzito valstybėmis. E, bei globalus požiūris į e, migracijos ir plėtros klausimus, apie ką būtent ir kalbama formuojant Stokholmo programą. E, taip pat reikia stiprinti priemonės, kurias mes turime ir jas koordinuoti. Reikėtų geriau išnaudoti migracijos ir plėtros srityje taikomas priemonės, juos ties tarpusavyje derinti ir įvertinti taip pat ir teigiamą migracijos poveikį daromą. Taip pat buvo E, konstatuota, kalbant apie Stokholmo programą, kad valstybės narės bendromis jėgomis e, turėtų kovoti su nelegalia migracija Europos Sąjunga. E, veiksminga veiksminga gražinimo politika būtų vienas iš pagrindų. Taip pat be abejo reikia kalbėti apie Frontex agentūrą, kuri yra čia svarbi ir jos veiklą taip pat reikėtų stiprinti. Bendradarbiavimas su kilmės ir tranzito valstybėmis yra šiame kontekste labai reikšmingas. Taip pat norėčiau pabrėžti, kaip svarbu tai yra kovojant su nelegalia migracija. Reikia siekti e, subalansuoto požiūrio, kad saugumo aspektai nenukentėtų bet taip pat ne, nebūtų daroma vis sudėtingesnė legalios migracijos, sudėtingesnės legalios migracijos taisyklės. Um, ypatingai beje reikėtų kalbėti apie pažeidžiamas grupės, tokias kaip e, nelydimi e, nepilnamečiai, kurie atvyksta Europos Sąjungą. Be abejo, dalinimasis kompetencijos rytimis ir atsakomybė yra taip pat vienas iš e, aspektų, kuris e, įtrauktas į Stokholmo programą. Taip pat reikia bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, kurios taip pat čia turi e, nemažą žodžio teisę. Reikia kurti solidarumo mechanizmus e, toms valstybėms narėms, kurios iš tiesų jaučia nemažą spaudimą dėl to, kad kai kurios valstybės narės privalo priimti daugiau e, prieglopšio prašytojų ir pabėgėlių ir būtent reikia spręsti kaip nors pajėgumų kūrimo klausimą. Būtent Frontex agentūra turėtų įgyti daugiau reikšmės kalbant apie migrantų gražinimą jų kilmės valstybės. Taip pat, aišku, reikia solidarumo su tiek valstybėmis narėmis, tiek su trečiamis e, šalimis, kurios e, jaučia stiprą, stiprų migracijos klausimų spaudimą. Reikia tvarių priemonių e, tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje. Svarbu, kad Stokholmo programoje nustatyt, konstatuota, kad vienas iš tikslų yra įkurti iki 2012 metų bendrą Europos prieglapščio sistemą Ir pagrindas šios bendros sistemos turėtų būti tai, kad atskiras prieglopšio prašytojas um, gautų tas pačias sąlygas ir jo prašymas būtų traktuojamas lygiai taip pat e, pagal vienodas sąlygas, nesvarbu, kurioje valstybėje narėje jis yra ir kurioje teikia prieglopšio prašymą. Kad visa tai būtų gyvendinta praktikoje, reikia veiksmingo bendradarbiavimo. Ir būtent čia yra svarbus vaidmuo e, priskiriamas Europos prieglopšio paramos e, centrui. Taip pat išorės plotmė, e, plotmės nereikėtų pamiršti, tai yra pavyzdžiui e, pabėgėlių apgyvendinimas iš trečiųjų valstybių. E, jau yra komisijos pateikta nauja apgyvendinimo programa Ir valstybės narės taip pat e, nemažai, pareiškė, nemažai, nemažai jų pareiškė norą matyti šį aspektą Stokholmo programoje. E, bet be abejo, tam, kad iki 2012 metų pasiektume tą tikslą, reikia, kad taryba ir parlamentas glaudžiai bendradarbiautų. Yra kai kurių um, savo iniciatyvą pateiktų teisėjai karus projektų, bet vis dėlto e, reikia stiprinti bendradarbiavimą ES teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Šis sritis tapo vis svarbesnė siekiant pažangos. Ir ne vien tik prieglopščio ir migracijos politikos rytise. ES kaip pasaulinės veikėjos vaidmuo turėtų būti ir dar labiau stiprinamas ir dėl to reikėtų koncentruotis ties e, partnerystę ir bendradarbiavimu su trečiosiomis šalimis. Būtent e, vidaus reikalų ir teisingumo e, perspektyva turėtų būti stiprinama, kalbant apie išorės politiką ES. Mes šiuo metu vykdome dėrybas, jos eina į pabaigas dėl e, Stokholmo programos ir panašu, kad e, artimiausių metų bus programa patvirtinta. Na ir pabaigai dar keletą žodžių dėl Lisabono sutarties. Šioje sutartyje yra numatyti kai kurie esminiai pakitimai teisingumo, saugumo ir laisvės srityje e, įvairiais atžvilgiais prastinė teisėkoros procedūra, kuri numatyta, leis Europos parlamentui vaidinti svarbesnį vaidmenį e, teisėkoros projektų kontekste. E, ministrė Ask ir aš tikrai džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su Europos parlamentu taip pat ir ateityje. Ir tikiuosi, kad nacionaliniai parlamentai taip pat sudarys e, e, svarbę dalį stiprinant demokratinę kontrolę šioje srityje. Ačiū uždėmesį ir taip pat be abejo mielai atsakysiu Jums iškilusius klausimus. Ačiū. Muchas gracias, señor Bilström. En nombre de la comisión. Ačiū, ponė Bilstromai. Komisijos vardu Komis, komisaras Baro. Ačiū pirmininkė. Išklausiau atidžiai šios du pranešimus, ponios Ask ir pono Bilstrom, ir dabar susitelksiu kelius svarbiausius dalykus, apie kuriuos jie kalbėjo. Norėčiau pradėti nuo padėkos pirmininkaujančiai valstybei už tai, kad jį užtikrino, kad Stokholmo programos dvasia, kurią iškėlė komisija, būtų labai aiškiai atspindėta jų pranešimuose. Ir to pamačiau, kad, kad jie išsakė tikėjimą pro, šios programos tikslais. Tai yra labai svarbu ir kitai vadovų tarybai, prieš patiekiant gruodžio mėnesio vadovo tarybai, kad mes parengtam subalansuotą, išsamų tekstą, užtikrinantį naują institucinę pusiausvyrą. Europos parlamentas dabar veiks kaip antrasis teisėkuros veikėjas visose sritise, įskaitant ir vidaus reikalus. Europos parlamentas ne tik įgis didesnių galių sprendimų prieimimo procese, tačiau turės ir didesnių tikrinimo teisių nacionaliniuose parlamentuose ir suteiks nacionalinės parlamentams tikrinti savo vyriausybės. Tai yra visiškai nauja laisvės, saugumo ir teisingumo sritis. Ir čia mes matome sustiprintą vaidmenį visiems parlamentams ir nacionaliniams parlamentams. Norėčiau sugrįžti prie prioritetų, kurie yra nustatyti e, rezoliucijos projekte. Jūs pabrėžėte svarbą e, su pagrindinėmis žmogaus teisėmis. Svarbu ryšį su šiomis teisėmis. Noriu pabrėžti, kad esate labai svarbus, pabrėždami judėjimo laisvę, kuris yra labai svarbus laimėjimas būtent pagrindinių teisų srityje. Su Lisabonos sutartimi mes pasiekėme du laimėjimus pagrindinių teisių hartija tampa saistančių teisinių dokumentų ir tuo pačiu atveriamas kelias m, mm, tarptautiniai žmogaus teisų konvencijai. Kaip jūs rezoliucijos projekte pabrėžėte, dabar atėjo laikas nustatyti išsame sistemą domenų apsaugai, atspindint naujausius technologijos laimėjimus. 2010 metais komisija pateiks komunikastą, būtent šiuo klausimu. Taip pat esu įsitikinęs, kad ši nauja išsami duomenų apsaugos sistema turi apimti visas ES sprendimų rėmumos rytis. Jūs teisingai pabrėžėte ir vaikų apsaugos klausimus. Bendradarbiaujant su Švedijos pirmininkaujančia valstybė, Mes neseniai paminėjome e, Tarptautinės konvencijos dėl vaikų teisių datą. ES ir toliau vaidina e, svarbu vaidmenį šiais klausimais. Ir 2010 metais mes parengsime specialų veiksmų e, planą dėl nelydimų nepilnavečių teisių. Kalbant bendrai, tiek komisija, tiek Europos parlamentas stengsis kovoti prieš visas diskriminavimo formas. Taip pat mes sutarėme ir dėl būtinybės skatinti lyčių lygybę. Aš labai džiaugiuosi tuo faktu, kad parlamentas ir komisija sutarė dėl būtinybės nukreipti mūsų pastangas siekiant piliečių teisių gynimo. Visos piliečių teisės dabar turėtų būti praktiškai įgyvendinamos. Lisabono sutartis įveda galimybę piliečiams rodyti iniciatyvą ir komisija nesiniai išleido žalę knygą šio klausimu. Taip pat mes pateiksime pasiūlymą 2010 metais, e, remdamiesi konsultavimuosi procesu. Kaip ponia Ask tik labai teisingai pasakė, Mes privalome užtikrinti, kad valstybių narių teisėjai galėtų dalintis bendra Europos teismų kultūra. Ir pagrindinė būtina sąlyga tam pasiekti yra tinkamas apmokymas, tinkamas parengimas. Stokholmo e, programoje bent 50 procentų Europos teisėjų turi praeiti specialų ES teisėjams skirtą kursą. Taip pat pabrėžėte poreikį palengvinti prieigą prie teisingumo ir kad tai yra susiję ir su veiksminga ekonomikos pažanga. Pabrėžėte paramą aukoms, ar tai būtų kažkoks būtinis smurtas ar teroristiniai veiksmai. Komisija taip pat ruošiasi pateikti pasiūlymus remdamasi naujomis mums, naujai sutiktais įgaliojimais pagal Lisabono sutartį. Dabar saugumo ir apsaugos klausimai. Jūs pabrėžiate, kad trūksta bendros sistemos, kai kalbama apie saugumo valdymą ir pasienio kontrolę. Pone Esk pabrėžia, kad Stogolmo programoje yra numatyta labai išsami saugumo programa, apimanti pagrindinės teisės ir taip pat tai yra papildoma strategija dėl išorės santykių. Kalbame apie vidaus saugumą ir ši strategija yra pagrista policijos bendradarbiavimu ir teismų bendradarbiavimu, taip pat specialių tikrinimų taisyklių dėl prieigos. Ir kaip tik pasakė ponas Bilstrom, mūsų požiūris į migraciją turėtų būti ilgalaikės politikos dalis. Ir reikėtų įvertinti imigrantų teikiamą galimybę vystyti ES ekonomiką. Šios politikos turi būti labai aiškiai suformuotos ir turėti aišku statusą. statusą. Turime kovoti su neteisėta migracija taip gerbent žmogus, žmogiškai orumą ir pagrindinę žmogaus teisės. Taip pat norėčiau pridurti, kad visuminėme požiūryje mes numatėme gairias, kaip reikėtų spręsti migracijos klausimus. Kalbant apie prieglobšio prašytų teisės, aš čia raginčiau solidarumo tarp valstybių narių. Europos Sąjunga turi tapti erdvė, kur remiamasi solidarumu ir apsauga ir viskas grindžiame pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir aukštais apsaugos standartais. Prieglupris turėtų būti suteikiamas remiantis kriterijais, kurie jau yra taikomi ES. Turime skatinti didesnį solidarumą tarp valstybių narių, taip pat užtikrinti, kad tos valstybės narės, kurios susiduria su didžiausiais rautais pabėgėlių ir prieglaušio prašytojų gautų pagalbą iš kitų valstybių narių. Ši teisingumo, laisvės ir saugumo sritis reikalauja tvirtų jungčių tarp Europos vidaus politikos ir išorės politikos krypčių. Rezoliucijoje yra tam tikri klausimai, kur pabrėžiamas priežiūros ir gyvendimo svarbumas, taip pat vertimo rezultatų pateikimas. Galiu pasakyti, kad mes pritarėme jūsų mąstymui, mes pripažįstame, kad reikia sumažinti skirtumą tarp skirtingų politikos ryčių, kurios priimtos ES lygmenių ir tarp jų įgyvendinimo nacionalinių lygmenių. Reikėtų atidžiai apgalvoti apie galimą poveikį teisėjai, kurios pasiūlymų kasdieniam piliečių gyvenimui. Reikėtų pagalvoti apie geresnius būdus, kaip reikėtų pasinaudoti šių priemonių įgyvendinimo rezultatais. Europos komisija daug dirbo ir prisidėjo prie Stokholmo programos galutinio parengimo. Noriu pabrėžti, kaip mes esame patenkinti bendradarbiavimu su Švedijos prinkaujančia valstybė ir taip pat daug dėkingumo jaučiame ir Europos parlamentui už jų nuveiktą darbą ir tikimės, kad Stokholmo programa bus patvirtinta vadovų taryboje. Taigi dar kartą noriu nuoširdžiai Jums padėkoti. Ačiū. Ačiū komisijos nariui. Dabar pradedamas, duodamas žodį skirtingoms politinėms frakcijoms. EPP, prašau. Pone, pone ministrai, pone ministrai ir gerbiami parlamento nariai, aš jau Daug metų dirbu čia Europos parlamente ir man tikrai džiugu, kuomet mes, kaip Europos parlamentas, galime kartu dėrėtis dėl busmos ES politikos. Dabar kalbame apie sritį, kuri labai rūpi ES piliečiams. E, jie čia būtent šiuo atžvilgiu sako, norime daugiau Europos veiksmų būtent čia. Todėl labai trumpai norėčiau keliais bruožais apibūdinti pasikeitimus, kurių tikimasi. Pirmiausia, bendradarbiavimas su taryba. Kai tarybai pirmininkauja tam tikra valstybė, atvyksta jos atstovai, mums sakoma, kad labai svarbus bendradarbiavimas, tačiau kai jie tos, tų pareigų nebeina, tas bendradarbiavimas lyg ir nutrūksta. Taigi turėtumėm reikalauti. E, kad nebe, nebebūtų daromi tokie dalykai, kaip pavyzdžiui SWIFT atveju praeitie, kuomet nebuvo tartasi su parlamentu. Antra, mėly kolegos, mes turime teikti idėjas, siūlyti idėjas. Būtent po Lisabonos e, sutarties patvirtinimo mes tą galėsime daryti, ne tik apeliuoti, bet mes tiesiog galėsime sėdėti kartu prie bendro stalo ir siūlyti savo mintis. Taigi mes būsime iš tiesų rimtas partneris, o ne tik tai kalbėsime apie galimą veiksmų sąrašą. Perimsime ne tik tarsi nevyriausybinės organizacijos vaidmenį, bet tiesiog būsime labai rimtas darybų partneris. Ir kitas dalykas, Europa turi labai rimtai vertinti subsidiarumo principą. Jeigu deramės kon, dėl ko nors, būtinai turime iš karto konstatuoti, kad sritis, pavyzdžiui, priklauso labiau nacionaliniai kompetencijai. Man tai labai svarbu būsimiems penkeriems metams. ES galėjo ir dar daugiau galbūt nuveikti šioje srityje, bet be abejo džiaugiamės, kad bent jau šioks toks pasiūlymas yra ir dabar tiesiog reikia pradėti rimtai darbą. Ačiū. Dėkuoju ponui Weberiui, socialistų frakcijos vardu, vieną minutę susitiksiu žodį poniai Flašikovai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kolegos. Na, mes. Ž... Lisabonos sutartis yra labai svarbus žingsnis link šios iniciatyvos sėkmės. Ir manau, kad ir pasauliniu kontekste tai leis sustiprinti ES ir manau, kad ES galės dirbti veiksmingiau, atviriau ir demokratiškiau. Ir labai svarbu užtikrinti pagrindinės teisės bet kartu ir Europos saugumą. Taigi aš visiškai palaikau Stokholmo programą, jos įgyvendinimą. Taip pat labai svarbu e, naudoti ir dabar egzistuojančias priemonės apginant pagrindinės piliečių teisės. Stokholmos programoje ypač daug dėmesio skiriama šiams teisės saugumo ir teisingumo srityje. Taigi mes turime kurti tokius mechanizmus, kurie leistų geriau naudotis teisingumu ir geriau pasinaudotis tai įstatymais Europoje. Taip pat reikia gerinti policijos bendradarbiavimą, įstatymų įgyvendinimą. Ir naudodamasi progą norėčiau padėkoti už visiems um, pranešėjams ir dėkoju sutikti žodį. Dėkoju uh, Alde frakcijos vardu dvi minutės poniai Henis Plešat, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, aš galiu apibendrinti Aldą e, svarbiausiams sus klausimus, kurie yra išdėsti 25 puslapį rezoliucijoje. Skrisdama iš, skrisdama iš Johannes e, Burgų, Johannesburgo su British Airways kompanijos lėktuvu vidutinio amžiaus baltoji moteris pasipiktino, kadangi buvo pasadinta prie juododžio žmogaus ir prašė standartėsiu pakeisti jai vietą, nes ji piktinasi tuo juododžiu. Po kelių minučių standartėse grizo pasakydama, kad ekonominės klasės vietos visas buvo užimtos ir, ir verslo klasė taip pat vietos užimtos ir vis dėlto viena vieta buvo pirmoje klasėje. Stirdėse prieš ponę atsakant pasakė, kad tai yra, yra, e, yra išskirtinė situacija ir, ir kapit, pilotas mane, kad tiesą sakant, tai nėra prie E, priežasčių suteikti žmogui vietą kitoje klasėje, nes jis nenori sėdėti šalia juodaodžių. Ir tuomet e, kita keleivė atsisuko tą juodaodį žmogų ir pasakė, ponė, o gal jūs norėtumėte vietoje manęs atsisėsti pirmoje klasėje? Taigi, tiesą sakant, jeigu uh, tai atsitiktų pas mus, tai labai mus šokiruoti. Tačiau Bijau, kad kai kurie mūsų kolegos PPE e frakcijoje, bet taip pat ir taryboje puikiai supranta, ką norime pasakyti. Aldi mūsų frakcija tiki, kad Europą, kurią norime pasitikėti, kurią norime kurti, turi remtis demokratija, teisinės valstybės principais bei lygybės visiems principų. Taigi, pribrendo laikas kovoti su visomis diskriminacijos apraiškomis, be kita ko, ir diskriminacija dėl e, seksualinės orientacijos. de los Verdes y la Alianza Libre Europea por tres minutos. Tiene la palabra el... Pone Žalių frakcijos vardu, ponui Albrechtui tris minutės. Pone pirmininkė, kaip Žaliųjų frakcija Europos parlamente, mes nuolat savęs klausime, kaip gali būti, kad mes dabar sprendžiame uh, dėl rezoliucijos projekto susijusios su praeities, praeitie kurtais dokumentais, nes jau vakar buvo pateikta nauja versija. Manyčiau, kad didžioji dalis to naujausio projekto jūsų dar neskaitėte. Tad tai yra tikrai nepriimtina situacija, svarstant tokį svarbų klausimą. Be to, darbas vykęs šiuo projektu buvo gana neskaidrus ir chaotiškas. Mažasios e, frakcijos buvo tiesiog e, neįtrauktos į bendras, bendrus pasitarimus ir tai labai apsunkino demokratinį bendro sprendimo radimo kelią. Dėl to atsi, prašyčiau atsižvelgti į tai, kad mes e, nemažai vietų siūlysime balsuoti dalimis. Manyčiau, kad ateityje reikėtų dirbti vis dėlto kitaip. Dabar dėl paties Stokholmo programos turinio. Be abejo, dalis aspektų yra pažangus. Mes būtent kaip ir žalieji, kai kur matome e, gerų pasiūlymų. Tačiau, kalbant apie piliečių santykį su valstybe, programa yra tiesiog um, klaidingai e, suformuluotų e, sakinių manifestas. Pavyzdžiui, migracija arba prieglapšio e, suteikimas, taip pat duomenų apsauga. Tai yra sritis, kurios yra labai svarbios ir joms teikiama tarsi dar daugiau prioritetų negu kad, pavyzdžiui, laisviai, asmenų laisviai. Noriu jūsų paklausti, kur tuomet dingo tas ES sukūrimo e, pagrindo principinis klausimas. Net, neturėtumėm um, leisti, kad atsitiktų taip, kad mes labiau bijosime galbūt net ne terorizmo ar organizuoto nusikalstamumo, bet tiesiog kitų piliečių esančių mūsų tarpe. Uh, sąsajos tarp išorės ir vidaus politikos yra vis labiau, vis, vis glaudžiau tarpusavyje susijęjamos ir siekiama, kad Frontex agentūra um, vis im, imtųsi svarbesnio vaidmens. Tačiau būtent tai mes turėtumėm kvestionuoti ir persvarstyti. Ir paskutinė mano pastaba, čia reiktų taip pat užsiminti apie tai, kad turėtumėm um, reaguoti sąmoningai, pasitikėdami savimi ir siekti savo tikslų. Pavyzdys yra Svifto sustarimas. Kodėl, pavyzdžiui, saugumo aspektais, kaip kad Swifto sustarimu, sustarimo atžvilgiu, mes jam tiesiog pritarėme prieš tai nediskutavę plačiai tuo klausimu ir kodėl leidžiame tarybai nuolat e, mus kaip parlamentą tiesiog vedžioti už nosies. Aš manyčiau, kad mes kaip parlamentas turėtume veikti ryštingiau, kovoti už žmogaus teisės ir laisvės e, ir tikiuosi, kad balsuosite dėl visų mūsų pateiktų e, pakeitimų pasiūlymų, nes pagal dabartinę versiją tikrai negali žalieji pritarti rezoliucijos projektui. Ačiū panui Albrechtui. Toliau ECR akcijos vardu ponas Timothy Kirkhope. Pirmkė komisija. Rezoliucijos pasiūlymas, apie kurią kalbame šioje diskusijoje, yra puikus pavyzdys Europos parlamento blogiausio elgesio. Aš pripažįstu pranešėjų darbų, negalėčiau jo kritiku, kritikuoti. Jie bandė traukti viską, 27 puslapių tekstą, tačiau šis, ši rezoliucija yra labai miglota, labai paini ir tikrai turi nedaug vertės. Leiskite pabrėžti, kad mes irgi norime didesnio bendradarbiavimo, ieškant sprendimų norime, solidarumo norime, spręsti migracijos klausimus, keistis informaciją ir kovoti su korupcija. korupcija. Tačiau tai neturi būti siekiama nacionalinio su, suvereniteto kaina ir tai neturi būti nurodoma iš aukščiau. Dėl konvencijos jungtinių tautų, dėl prieglopšio prašytojų yra geriausias dokumentas, pagal kurį galima spręsti prieglopšio klausimus. Mes pritėme mainams informaciją ir reikėtų uh, naudoti, nu, duomenys naudoti remiantis griežtomis duomenų apsaugos e, taisyklėmis. Taip pat siekti skaidrumo. Remiame ir abipusio pripažinimo e, principo. Laisvė judėti turi būti užtikrinta piliečiams, tačiau piknaudžiavimas turėtų būti baudžiamas. Reikia sustiprinti sienio apsaugą ir reikėtų užtikrinti, kad tinkamai būtų vykdomi sugražinimai nelegalių migrantų, naudojantis ir Frontexo pagalba. Kova su terorizmu irgi yra svarbus klausimas. Mes suprantame, kad tai yra svarbu ir remia ES strategiją prieš kovai su organizuotų nusikalstamumu ir remiame organizacijos, kurios dirba kovodamos su šiais, šiomis blogybėmis. Tačiau Negalima mažinti suvereniteto, nebent tai duotų didesnio e, bendradarbiavimo. Solidarumas yra toks dalykas, kuris yra siūlomas, kuris nėra primetamas privalomai. Pritariu e, Švedijos pirmkačiai valstybė, kad pats pasiūlymas ir rezoliucijos yra gera mintis, tačiau dėje mes apdovanojame save labai daug gražių žodžių, tačiau iš tų visų žodžių labai mažai kas gali būti konkrečiai pasiekia, pasiekta. Ačiū ponui Kirkop. Toliau jungtinių Europos kairiųjų ir šiaurės šalių vardu. Pone Ernst, dvi minutės. Ten. Gerbiamas ponės ir ponai, GUE NGL nepalaikys šios rezoliucijos. Stokholmos programa visiškai nepadės išspręsti pagrindinių iššūkių. Ir didžiausia klaida yra tai, kad bus kuriama dešiniųjų Europa, kuri daugiau padės ES piliečiams, bet ne piliečiams atvykusiems iš kitur. Iš kitos pusės ES nori prisijungti prie žmogaus teisų hartijos, tam pritarėme, tačiau iš kitos e, pusės yra tarsi išrašiuojami migrantai pagal principą legaliai ar nelegaliai atvykę. Ir toliau dabar stiprinama Frontex kovai su nelegalia migracija ir, sakyčiau, tai tikraškai netitinka uh, sąžiningos migracijos politikos tikslų. Čia tikrai žlunga Stokholmo programa. Kitas dalykas yra santykis tarp laisvės ir saugumo. Be saugumo laisvės nebus, bet ir, be, ir saugumo nebus be laisvės. Laisvė yra universali kiekvieno žmogaus teisė, o ne kažkoks dalykas, dėl kurio galima dėrėtis. Jeigu mes iš vienos pusės norime užtikrinti ES saugumo, iš kitos pusės milži, kūrime milžiniškas duomenų, asmens duomenų bazės, jeigu stiprinsime žvalgybos tarnybų policijos darbą, tai tuomet bus silpnos žmogaus teisės, nes makulatūros duomenų bazių kaupimas tai tikrai nepadės užtikrinti to. Ir pabaigai noriu konstatuoti, kad praėjus 20 metų po Berlyno sienos grities man tikrai neprimtina stebėti, kaip Europa tampa vis labiau panaši į tvirtovę. Dėkuoju poniai Ernst. Ir dabar FDP frakcijos vardu vienai minučiai 30 kolega Borgecijo. Dėkoju, ponė pirmininkė, Stokhalmo programa. Joje pasigendu kai kurių dalykų, pavyzdžiui, svarbių aspektų, kuriuos siūlė Italijos vyriausybė. Pavyzdžiui, visiškai neatsižvelgima į svarbes Europos strategijas, kurios leistų kovoti su organizuotu nusikalstamumu. O atgirčiu tas pats kalbas, tuo pačius žodžius, tai mane verčia susirūpinti. Aišku, nusikalstumas verčia susirūpinti ir pribrendo laiktis imtis konkrečių e, veiksmų, perėti nuo žodžių prie darbų. Reikia griepti už sprando tos mafijos vadus Ir atrodo, Europa nelinkusi žengti šią linkmę. Ir Ir dabar tarsi kūrima tarybė, te, teisinė sistema, kalbama apie vieningos Europos teisinės sistemos kūrimą, kuri leistų kovoti su nesažininkai dirbančiais bankais, mokestinėmis oazėmis, spekulacijomis nekilnojamo turtos rytie. Tačiau čia nepakanka viso to, nepakanka ir bendradarbiavimo su pietų šalimis srityje. Yra susitarimas su Libija ir Italija atsiduria sudėtingoje sudėtingoje e, padėtyje ir ta padėtis sugri... paštrės, jeigu ES nevykdys savo finansinių įsipareigojimų, nes mes per Italiją vyksta daug nelegalių migrantų iš Libijos. Rasizmas prieš tamsios odos spalvos žmonės. Bet čia turiu pasakyti, kad yra ir rasizmo praaiškų prieš baltuosius. Pavyzdžiui, Afrikoje, ten Mugabi valdomoje šalyje ir prieš baltuosius ten yra daug išpolių. Tai reiškia, kad rasizmas yra nukreiptas ne vien tik prie dauodžius, bet ir prieš kitus. Ponas Melceris. E, Be abejo, labai svarbu ES kovoti su nelegalia migracija ir kovoti už saugumą, tačiau nuo rugsėjo 11-osios e, įvykių vis labiau yra tikrai kišamasi į e, piliečių laisvės ir teisės ir tai labai verčia susirūpinti. Ir Stokholmo programoje apie piliečių laisvės beveik neužsimenama, o ES dėmesio e, centre yra pilietis, kurio visi duomenys yra kartais netgi neteisėtai renkami ir saugomi. Ir tokiu būdu siekiama kovoti su organizuotu nusikalstamumu, na gerai. Tačiau yra tam tikrų tendencijų ir pasisakymų e, nesutinkančių su pasirinkta politikos kryptimi. Galbūt e, susidursime su Džordžo Orvelo pasauliu netrukus ir aš manyčiau, kad to turėtumėm išvengti. Ačiū, ponė Melceri. Dabar kiti kalbėtojai, porą minučių ponui Kasinį. Grazie, Presidente, dalla Komisione. Ačiū, pirmininkė. Konstitucinių reikalų komitete, kuriam aš pirmininkauju, man buvo duota užduotis veikti kaip pranešėjų, pranešėjų šiuo klausimu. Mes kartu dirbome su Libė komitetu Ir 51 straipsnis darbo tvarkos taisyklių buvo pirmą kartą panaudotas. Kalbant apie bendradarbiavimą, mes kaip pranešiai skirtingų komitetų tikrai dirbome labai puikiai, pasiekėme gerų rezultatų. Kalbant apie e, laiką, kiek tai užtruko, įtraukėme šešėlis panašiais, buvo pakeista, išversta daugiau nei 500 pakeitimų, taigi mes turėjome dirbti labai sparčiai ir, ir taip pat ir pasinaudoti 51 taisyklę, ją pritaikyti. Tačiau stengiamės laiku pateikti savo nuomonę tarybai, kuri vyks 10 gruodžio. Turiu tuo pačiu pripažinti, kad 51 straipsnis darbo tvarkos taisyklių tikrai pasiteisino kaip labai reikalingas, naudingas straipsnis. Turiu, turiu mažai laiko, negaliu visko išsakyti, tačiau noriu išreikšti pasitenkinimą, kad bendro sprendimo procedūra dabar jau tapo įprastiniu teisės aktų kūrimo būdu. Tai yra Europos Sąjungos klausimas, nėra nacionalinis klausimas. Ir reikėtų į tai atsižvelgti ir tarybos e, sustikimo metu. O žiūrint į nacionalinius parlamentus, Jie yra pozityv, pozityvios sudėtinės dalys viso teisėkuros proceso. Tai yra nedaloma visos Europos dalis. Tačiau šiame dokumente nėra būtinybės detaliai išsakyti kiekvieną dalyką susijusi Stokholmo programos įgyvendinimu tačiau išryškinti svarbiausius dalykus ir aš manau, kad būtent čia prasme dokumentas yra pozityvus, o detalės bus sprendžiamos kitame etape. Dėkoju ponui Kazinį. Toliau dvi su pusė minutės ponas Lopes Aguilar. Ačiū. Ačiū. Norėčiau pasidžiaugti visų trijų institucijų bendru darbu, skatinant daugiametę penkių metų laikotarpių skirtą programą laisvės saugumo ir teisingumo srityje. Trys komitetai Jūri Afkur Libė veikė, dirbo kartu šiuo klausimu ir ypač e, buvo svarbu pritaikyti 51 straipsnį. Mes jautėme didžiulę svarbą labai greitai įgyveninti šią naują sritį, parengti dokumentą šiai naujai sričiai. Ypač laukiant Lisabono sutarties įsigaliojimo. Europos parlamentas dabar jau bus lygiai teisės teisės aktų kūrėjas ir pagrindinių teisių hartijos įsigaliojimas ir tarptautinės žmogaus teisų konvencijos įsigaliojimas privalomas yra didžiulis žingsnis į priekį, užtikrinant saugumą ir teisingumą. Daugelį Europos valstybių konstitucijų tai yra pabrėžiama. Mes turime suprasti, kad piliečių statusas ir pagrindinės piliečių teisės, tai yra prie, teisė į prieglapsti, migracija, saugumas prie išorės sienų, policijos bendradarbiavimas. Pripažinimas piliečių teisių, teismų sprendimų pripažinimas, taip pat policijos ir teismų bendradarbiavimas, kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Visose šiose srityse Europos parlamentas daug dirbo ir pagerino pirminį tarybos patiktą dokumentą. Mes sustiprinome straipsnius kovai su diskriminacija prieš moterys ypač ir nepilnamečius vaikus, kovoti su e, diskriminavimo lyčių pagrindu, taip pat dėl prieglopščio sustiprinome straipsnius ir kad jeigu viena valstybė narė ypač didelius srautus migrantų priema, jinai turi sulaukti kitų valstybių narių pagalbos. Didžiulė svarba turėtų būti suteikiama e, teisėjų mokymui, skatinant bendradarbiavimą ir kitų valstybių narių teisų sistemų e, integravimą ir supratimą. Tai leis mums transformuoti ES į tikrą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę. Tai kryptis, dėl kurios verta kovoti. Europos parlamentas kovos rytoj dėl šio, balsuos rytoj dėl šio e, pranešimo. Trys komitetai dirbo, AF, AF, AFET, LIBE ir JURI. Ir mes norime Europos žmonėms labai aiškę žinę pasiūsti. Tai, kad mes rūpinamės pagrindinėmis teisybėmis, saugumu ir piliečių laisvę. Mums rūpi bendra kova su organizuotu nusikalstamu ir tarptautiniu terorizmu mes pasiryžę apginti visas tokio, tokių nusikaltimų aukas, ypač terorizmo aukas. Ir mes turime prisimti įsipareigomus ir juos vykdyti. Ir aš skatinu visus, kiek galima vieningiau balsuoti už šį pranešimą. Ačiū. Toliau, ponia Sofintveld, dvi minutės. Alde. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, Buvo džiugu išgirsti tokių gerų tarybos e, vardų tariamų žodžių dėl bendradarbiavimo su parlamentu. E, dar būtų e, džiaugsmingiau konstatuoti faktą, kad, Europos kad į Europos parlamento pakeitimus bus atsižvelgiama, nes dažnai man susidaro įspūdis, kad taryba vis dėlto e, tiesiog dirba savo ruoštų ir visiškai neatsižvelgiama į mūsų rekomendacijas. E, kolegė e, Žaninė Nisplešert užsiminė apie kai ką, aš taip pat į tai sureaguosiu. Lygybė yra nedaloma. Mes negalime užtikrinti šiek tiek saugumo kurio nors srityje vieniems ar kitiems. Kyla klausimas, pavyzdžiui, dėl um, santokų uh, sudarimo tvarkos. Džiugu, kad bent jau praėjo tie laikai, kai nebuvo galima sudaryti santokų tarp e, skirtingų rasių atstovų. Uh, Bet dabar kalbėti apie tai, kad kuri nors valstybė narė galėtų nepripažinti kitoje valstybėje narėje sudarytos santokos, na, apie tokį dalyką tikrai negalime kalbėti. Tad tikiuosi, kad ta frakcija, kuriai tai aktualu, atsijims savo pasiūlymą. Mes gyvename 21 amžiuje ir e, visi ES piliečiai, nesvarbu kokios rasės, amžiaus, seksualinės orientacijos ar tikėjimo būtų, visi turi būti saugomi ir jų teisės turi būti visų pripažįstamos parlamente. Ačiū. Viena minutė ponui, ponui Tavarės. Ačiū, ponė pirmininkė. Maničiau, būtų puiku, jeigu parlamentas galėtų pasakyti, jog Stokholmo programa yra kai kas labai konkretaus, tikslaus ir tikrai pasitarnaus ES piliečiams. Tačiau aš manau, kad nėra visai taip. Egzistuoja ta Stokholmo programa, tačiau joje dėje juntama tendencija formuluoti aptakiai, nekonkrečiai ir tiesiog turiu pasakyti, kad tai yra demokratinės kontrolės trūkumas praktiškai parlamentui net neįmanoma konkrečiai e, pasisakyti tam tikrais atžvilgiais ar pateikti savo pasiūlymus. Tai yra dalis visos problemos. Mes tiesiog manome, kad Stokholmo programa yra pernelyg bendrais bruožais suformuluota, o ypač konkrečiai reikėtų kalbėti, na, pavyzdžiui, migracijos tema. tema. Visi mes su tuo labai susiję, visiems aktuali problema, Ir yra įvairių būdų spręsti problemas, e, užkirsti e, kelią nelegaliems imigrantų srauta, srautams ir mm, kalbėti apie teisėtą migraciją, tačiau į tuos dalykus tikrai nepakankamai atsižvelgta Stokholmo programoje. Pusantros minutės ponui Betanui. Stokholmo programa yra dalis, kuriant bendrą teisinę sistemą visoje Europos Sąjungoje. Dokumente kalbama apie tai, kad bus palengvinamas žmonių gyvenimas, kad ES bus įstatymų ir teisingumo šalis. Norėčiau paklausti, ką bendra ta teisė sistema bent, bent vienam žmogui gero atnešė. Londono gyventojas buvo išsiūzintas iš šalies apkaltinant e, žmogžudystę. Buvo surinkti duomenys, tačiau net penkių minučių užtektų patvirtinti, kad jie yra neteisingi. Ir du mm, liudininkai sakė, kad pateikė įrodymus, kad jie buvo mušami ir fizinės bausmės jam buvo taikomos. Ir apeliacinis e, teismas žinojo, kad nėra jokių įrodymų, tiesiog nerodymų prieš tą žmogų, tačiau jie priverstinai išsiūzino šį žmogų iš šalies. Junktinės karalystės teismai negali apginti savo piliečių nuo neteisingų teismų nuosprendžių. Mes turime pakankamai gerą teisingumo ir saugumo, turėjome pakankamai gerą teisingumo ir saugumo e, sritį Didžiojo Britanijoje prieš įstojant ES. ES dabar ardo visą šitą sritį ir daugybę metų žlugdo žmonių gyvenimus. Stokholmo programa yra apie teisę, bet ne apie teisingumą. Žmonės turėtų labai galba, gerai pagalvoti, ar jie nori gyventi tokioje Europos Sąjungoje. Ačiū. Vienai minutė, ponai Overmaier. Dėkui, ponė pirmininkė. Na, Stokholmo programoje yra nemažai tinkamų uh, minčių yra labai gerai, kad ketinama kovoti su vaikų pornografija internete, taip pat numatytas priemonės kovai su organizuotu nusikalstimamu, tačiau tai, jog valstybių narių valdžios institucijos galės naudotis nevaržomai duomenų bazėmis apie asmens duomenis ir e, pirštaspaudus tai taip pat yra gerai, tačiau nėra gerai, kad tai bus perdodama JAV. Labai svarbu, kad tie surinkti duomenys būtų naudojami tinkamai ir nebūtų jis piknaudžiažima, nes privačios sferos apsauga yra viena iš pagrindinių piliečių teisių ir e, laisvė yra laisvė nepriklausoma nuo valstybės, o nelaisvė užtikrinta valstybės. Kitas dalykas - Europos prieklapšio teikimo sistemos organizavimas. Turime suprasti, kad nesuderinus ekonominių nes padėties valstybėse narise ne padės mums išspręsti migracijos problemas. Taigi sutinku, kad e, e, reikia derinti prieglapščio ir migracijos e, politiką, tačiau Europa čia neturėtų tapti savitarnos parduotuvė. Ačiū pirinkė. Laisvės saugumo ir teisingumo erdvė yra labai didžiulis projektas, milžiniškas projektas ES. Tuo pačiu metu noriu pasakyti, kad panašus projektas buvo vidaus rinkos kūrimo projektas. Laisvės saugumo ir teisingumo e, erdvės sugrimas visiems ES piliečiams yra svarbu. Kaip tą pasiekti? Remiantis šią Stoholmo programą. Tai yra darbo programa parengta penkerių metų laikotarpiu. Tai yra plačios apimties programa apimanti įvairias sritis priklausančias laisvės saugumo ir teisingumo erdviai. Parlamento rezoliucija iškelia politinius prioritetus šioje srityje. Pavyzdžiui, migracijos klausimas yra vienas iš mūsų prioritetų. Kova su neteisėta migracija, taip pat bendra politika prieglopšio prašytojų atžvilgių. Viską reikia grįsti tikrų solidarumu privalomų solidarumų sprendžiant pabėgėlių ir prieglaušių prašytojų E, klausimus. Turiu pabrėžti, kad Europos parlamentui skirtas labai svarbus vaidmuo ir šio vaidmens išnaudojimas yra labai svarbus bendro sprendimo prieimimo procedūroje, kurią turėsime įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Yra politinių pažiūrų skirtumų parlamente, yra skirtingos politinės frakcijos. Tačiau norėčiau pasakyti, kolegiai Žanin. Aš ją labai gerbiu. Žmogaus teisės yra politinis prioritetas EPP frakcijai taip pat ir žmogaus teisės nėra monopolis vien liberalų frakcijos šiame parlamente. Mes nepritarėme tam, kad liberalų frakcija tikisi, jog nediskriminavimo principas priklauso tik tai liberalams, kaip jų monopolis. Mes irgi tikime šio principu, taip pat mes tikime ir subsidarumo principu, kuris reiškia, kad mes privalome gerbti nacionalinių lygmenių jautrius klausimus. Tai yra atsižvelgti ES valstybės narių klausimus. Nepamirškime, kad Europos sąjunga yra sukurta gerbent įvairovę vienybę vienybėje, o ne vienybė, kur kiekvienas laikosi skirtingo požiūrio. Ačiū. Noriu, noriu visų paprašyti laikytis jums duoto laiko limito, kadangi jau labai vėluojame, taigi visų kolegų prašau neviršyti jiems skirto laiko, antraip tiesiog negalėsime baigti e, šios dienos posėdžio numatytų laikų. Dabar ponas Ponas Berlinger, porą minučių. Pirmiausia, reikėtų kalbėti apie balansą tarp saugumo ir teisingumo, o taip pat apie baudžiamąją, e, baudžiamosios teisės rytį. Saugumas yra tikrai labai svarbus ir negalime be jo gyventi. Mes tikrai norime išeiti į gatvę kasdieną, nebijodami, kad mus užpuls, taip pat e, nenorime bijoti teroro aktų antpolių ir tikrai valstybės narės privalo užtikrinti saugumą. Tačiau saugumas, kuris kokiu nors būdu daro įtakos ar kišasi į kiekvieno e, individuo asmenės teises, jau nėra gerai, nes tokiu būdu mes jam kenkiame. Europa yra teisių, e, žmogaus teisių lopšys ir Stokholmo programoje yra labai aiškiai pasakoma, kad mums reikia pusiausviros tarp kovos su nusikalstamumu, bet taip pat norime užtikrinti um, laisvą šeimų teisę laisvai gyventi ir taip pat um, E, formuoti savo laisvalaikį ir taip toliau ir panašiai. Būtent tokią Europą norime turėti ir turime um, kurti tai atskirose valstybėse narėse, bet taip pat ir ES lygių. ES ekonomika yra tarpusavyje labai susijusi, galbūt net labiau negu mes įsivaizduojame. Ir taip pat judumas yra viena iš užtikrinamų teisių. E, galime judėti laisvai iš vienos valstybės į kitą, nėra jokių sienų. Bet tą patį, aišku, laisvai judėti gali tuo pačiu ir nusikalstami E, nusikalteliai. E, mes dabar turėtumėm kalbėti apie apibusiškumą, apie bendradarbiavimą. ES teisės saugos institucijos turėtų bendradarbiauti tarpusavyje, nes mes norime, kad e, būtų taikoma tiek nacionalinė, tiek ES teisė, norime galėti kreiptis į ES paskirtą teisėją šalia nacionalinio teisėjo ir bendrijos taisyklės taip pat turi remtis atitinkamomis prielaidomis Turime kalbėti apie e, studentų teisės, teisėjų teisės, įmonių teisės ir taip toliau ir panašiai. Nuo e, viršaus į, nuo apačios į viršų. Toks, būtų turėti, toks turėtų būti mūsų darbo principas taip pat ir Stokholmo programos kontekste. Parlamentas tikrai labai nemažai padirbėjo ties rezoliucijos projektu ir tikiuosi, kad e, rezoliucija bus pripažinta, patvirtinta. Mes tikrai labai intensyviai dėl jos dirbome, stengiamės ir tikiuosi, kad ir taryba e, atitinkamai atsižvelgs į rezoliucijos tekstą. Stokholmo programa yra suformuoluota, ji dar neįgyvendinta ir norėčiau, kad taryba, ir čia būtent kreipiuosi jūs, ponė ministrė, būtų ambicingai nusiteikusi. Mes labai daug dirbome, mes labai daug pasiūlymų e, savo ruoštų teikėme ir tikiuosi, kad juos atsižvelgsite. Ačiū. Vieną minutę, ponė Latvart. Žiūrinkė, reikia pasveikinti švedės nugačio valstybę už tai, kaip jūs galėjo, kaip į priekį iškėlė labai seniai laukiantį sprendimo klausimą. Labai svarbu spręsti saugumo ir teisingumo klausimus. Turime užtikrinti, kad abipusis sprendimų pripažinimas ir vykdymas buvo pagrystas e, bendros teisinės sistemos įgyvendinimu. Aš taip pat turiu savo apylinkėje tokią asmenį, kuris nukentėjo nuo teismų. Jis buvo užsienietis ir jo graikų kilmės e, advokatas pateikė skundą dėl netinkamo elgesio su juo ir pareiškimas buvo į žmogaus teisų teismą pateiktas. Labai gaila, kad reikėjo imtis tokios priemonės, nes dėje Didžiosios Britanijos teismai nesugebėjo apginti. Čia kalbame apie tai, kad vienos Europos valstybės sąjungos narės pilietį nesugebėjo apginti kitos valstybės narės teisėjose, dėl to reikėjo kreiptis į Strasbūro teismą. Mes privalome kalbėti ir apie ginamojo teisės. Ir Andrius Simiu privalo pelny, pelnyti mūsų paramos, kurios jis negavo mano šalyje. Ačiū poniai Liutford. Ponas Rentafaltis, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jau keletą mėnesių girdime, kad labai svarbu užtikrinti pusiausvyrą tarp saugumo iš vienos pusės ir individualių pilietinių teisų iš kitos pusės. Ir vis pabrėžiama, jog Stokholmo programos centre turėtų būti pilietis. Europos Sąjunga priima ir taiko priemonės, kurios, tiesą sakant, iškreipia šią pusiausvyrą ir viso to pasakoje nėra visuomet atsižvelgiama į žmogaus teisės bei asmeninę laisvę. Ir yra absurdiškai tarti visus migrantus kaip potencialius nusikaltelius, potencialius teroristus ir elgtis su jais kaip su nusikalteliais. Mes norime kurti kitokią Europą kitokia nei sakė ponas Žerį Bentram. Jis kalbėjo apie kalėjimą, kuriame, kuriame viskas prižiūrima. Tadėjus Cvifka. Pone pirmininkė, gerbiamos ponės ir ponai, nebijau pat išsakyti, kad patvirtinus Stokholmo programą e, pradėta labai ambicinga iniciatyva geriausia per pastaruosius metus. Džiaugiuosi jos pagrindinė mintimi, tai yra kasdienio piliečio gyvenimo supaprastinimas. Ir Stokholmo programos sėkmė priklausys nuo to, ar iš tikrųjų pavyks sukurti iš tiesų Europinės teisminės sistemas ir taip pat, ar bus užtikrintas elektroninio teisingumo funkcionavimas. Pagrindas ir prielaida visą tam yra tarpusavio pasitikėjimas e, kitų valstybių narių teisinėmis sistemomis, o taip pat ir piliečių pasitikėjimas juk valstybės narės egzistuoja skirtingos teisinės teisminės kultūros. Mes čia turime sartėti, turime tai daryti aktyviai, turime keistis informaciją, organizuoti abipusius vizitus, bendrus seminarus ir kursus juristams bei pirmų instacijų teisėjams. Taip pat reikėtų iš esmės modernizuoti universitetuose teisės studijas taip pat svarbus daugia kalbis elektroninio teisingumo portalas svetainė ir jis leistų naudotis neteisinėmis teisinėmis e, žiniomis ir duomenimis. Taigi manau, kad toks, tokia, toks portoka, portalas leistų geriau bendradarbiauti e, advokatams, bei leistų geriau informuotis apie kitų valstybių narių teisinės sistemas. Labai malonu, kad ponas ministras ir ponas Baro tai minėjo. Yra labai svarbu gerinti bendradarbiavimą, teisinį bendradarbiavimą pilietinėse, pilietinėse civilinės teisės rytyje reikia gerų priemonių, kurios leistų išspręsti piliečių bei vidaus rinkos problemas. Ir Stokholmo programa jau dabar atveria mums galimybę piliečiams parodyti, jog ES institucijos randa tinkamus atsakus į jūsų, jų problemas. Dvi minutės kolegai Zitai Gurmai. Ačiū. Parengta buvo parengtas labai aiškus veiksmų planas saugesniai ir laisvesniai Europai. Čia prisidama prie praktinio bendravimo tarp e, teisėjų kuros ir teisėjų saugos institucijų, tarp imigracijos tarnybų, siekiant užtikrinti bendrą saugumą, įstatymo viršienybę ir atskirų individų teisės. Tai yra labai sudėtingas klausimas ir noriu e, pabrėžti konvergencijos principo e, įdėgymą. Jis yra pagrystas visų duomenų prieinamumo principų, informacijos prieinamumo principų visoje ES. Ir informacijos sistemų saveikimas turėtų būti pasiektas, kad visos agentūros galėtų gauti joms reikiamus duomenus. Reikėtų vertinti komisijos pateiktus pasiūlymus. Visi klausimai su diskriminacijos dalykais yra aiškiai pateikti šiame dokumente. Mes pasiekėme tokį istorinį e, laikotarpį, kai galime sukurti aiškę laisvės saugumo ir teisingumo erdvę tuomet, kai jau įsigalios Lisabono, Lisabono sutartis. Parlamentas įgis naują uh, vaidmenį kaip teisės aktų lygiai teisės uh, kūrėjas ir manau, kad tai pagerins Europos piliečių gyvenimą ir užtikrins laisvę, saugumą, teisingumą, demokratiją ir visame šiame konkrete, kontekste taip pat ir privatumo apsaugą. Ši rezoliucija, šią rezoliuciją pasiektas labai, aišk, labai iškipusiaus yra tarp politinių ir praktinių krypčių. Man labai malonu, kad yra tam tikri straipsniai skirti šeimai ir vaikams. Ir manau, kad tie dalykai yra svarbus. Mūsų piliečiams reikia pragmatinių e, tikslų, pragmatinės migracijos politikos, kur būtų apimami ir skaidrumo, ir solidarumo principai. Ir manau, kad tai turėtų būti naudinga visiems suinteresuotiems e, asmenims, visiems veikėjams, kurie yra atsakingi už ES ekonomikos saugimą Ačiū. Uh, uh, Ačiū, jūs spėjote per dvi minutės, tačiau nežinau, ar sugebėjo susidoroti su jūsų tempų vertėjai. Kaip ten bebūtų, sveikiname vertėjus, jeigu jiems pavyko susidoroti su jūsų greitų kalbėjimu. Ačiū, toliau nematau kolegos Alvaro, kuris yra kitas kalbėtojų sąraše. Gal jis kažkur kitur kalba? Alvaro, esate čia salėje? Ne, jo nėra. Tuomet teikime prie kito kalbėtojo. Žodis suteikiamas ponui Gruni. Atsiprašau, pirmininkas poniai Gruni. Prašau. Ačiū, ponios ir ponai, e, gerbiami ministrai, ponė komisijos narį, aš nesikartosiu ir nekalbėsiu apie tos pačius dalykus, kurie buvo pasakyti apie teisingumą ir apie saugumą, tačiau reikia pasakyti, kad vis dėlto e, E, stiprinant abipusi pripažin, abipusio pripažinimo principą tarp valstybių narių, e, jį reikia ypatingai paminėti kaip labai svarbų saugumo ir teisingumo srityje. Per pastarusius metus pasiekta tam tikros pažangos, bet vis dėlto kai kurie klausimai liko atviri. E, džiaugiuosi, kad Lisabonos e, sutarties tekstas buvo ratifikuotas ir būtent visų valstybių narių ratifikuotas, tad parlamentas kartu su taryba dabar galės lygiomis teisėmis kalbėti teisingumo ir saugumo klausimais tai sustiprins legitimumą ir taip pat mūsų institucijų, pasitikėjimą mūsų institucijomis piliečių e, akise. Norėčiau pabrėžti, kad tikrai nemažai klausimų e, pateikiama peticijų komitetui susijusių būtent su laisvių užtikrinimu. Ir būtent ES, turėkime menyje taip, e, Kalbu pavyzdžiui apie diplomo abipusį pripažinimą, taip pat apie tam tikrus diskriminavimo atvejus dėl homoseksualių asmenų santokų pripažinimo, čia jau galbūt valstybių narių nacionalinės kompetencijos klausimas ir ją reikėtų gerbti. Paraginčiau komisiją, kuo greičiau parengti gairias, kad e, valstybių narių e, institucijos, e, žin, kad valstybių narių institucijos žinotų, kaip elgtis pažeidimų atvejais, nes reikia užtikrinti e, visišką laisvių gyvendinimą e, Europoje be sienų. E, Taip pat nu, norėčiau, kad ES daugiau iniciatyvos rodytų e, naujų priemonių kūrimo srityje, siekiant kovoti e, su, e, su problemomis, kurios ypatingai, pažei, nu, ypatingai sudėtingos dėl to, kad susijusios su mažais vaikais. Ačiū, ponas Morės. Dvi minutės. Journey. Ačiū, Virkė. Labai ilgas laikotarpis praėjo nuo pirmo karto, kai mes tik bandėme apibriežti šią erdvę laisvės saugumo ir teisingumo. Ir galbūt per ilgai mes kalbėjome apie tai. O dabar mes susidurėme su dviem svarbiais dokumentais - Lisabono sutartimi ir Stokholmo programa. Yra tokių žmonių, kurie sako, kad jiems nereikia krypties, aiškios krypties ir dokumento kovoti dėl laisvės saugumo ir teisingumo klausimų. Tačiau mes turime už tai kovoti ir mūsų frakcija kovos už pažangės politikas. Pirmiausia, leiskite man pakalbėti apie Stokholmo programą. Mes turime prisimti atsakomybę. Visi parlamento nariai yra įsipareigoję kurti teisės aktus po kalėdų tais dalykais, kurie mums svarbus. Tai yra labai svarbi atsakomybė iš savo frakcijos. Pranešėjai rengiantis pranešimus Mes turime savo prioritetus. Ir šios erdvės sukūrimas mums yra svarbus, arba mes laimėsime, arba patirsime pralaimėjimą. Mes pasiuntėme žinę tarybai, norime horizontalios direktyvos ir norime kovoti už šį pasiūlymą. Mes pasisakome už teismų sprendimų pripažymą vykdymą, mes siekime solidarumo, mes kovojame už prieglopšio prašytojų teises ypač pažeidžiamų prieglaušio prašytojų teisės, kurie turėtų būti geriausiai atstovaujami. Tokie yra mūsų prioritetai, mūsų frakcijos prioritetai. Ir ta papildoma vertė, e, kurią mes sukūrėme šią naują programą dėl migracijos politikos, dėl kovos su smurtu prieš moteris, visi šie klausimai iliustruoja, kaip mes kaip politinė frakcija, kaip ir visos kitos politinės frakcijos galime sukurti pridėtinės vertės Stogolimo programoje ir kurti teisės aktus, kurie yra prasmingi. Galiausiai mes negalime žaisti žaidimų, nes piliečiai laukia iš mūsų įsipareigojimų įvykdymų. Ir kad tos teisės, kurių jie nori ir laukia iš mūsų, pagrindinės žmogaus teisės į saugumą, į teisingumą, būtų įgyvendintos. Šie rūmai turi užtikrinti ir tas teisės ir kurti tinkamus teisės aktus. Aš pasisakau už Stokholmo e, programą ir už pažengę teisėkurą. Dėkuoju ponui Morais. Kitas kalbėtojas. Karlos Koelgio, dvi minutės, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau ypač širdingai padėkoti ponui vicepirmininkui Barobei, švedijai kaip pirmininkaujančiai šaliai, padėkoti už šią Stokholmo programą, kuri yra gera žinia tiems, kurie tiki tuo, jog Europa yra daugiau nei vidaus rinka, kurie tiki piliečių žmonių Europą. Ir čia reikia stiprinti e, laisvės saugumo ir teisingumo erdvę. Aš manau, kad ši programa yra subalansuota ir ji leidžia atsižvelgti į tris sritis. Na, ekstremistai gal viską žiūri kitaip, nes e, laisvė be saugumo anarchija, o saugumas be laisvės yra diktatūra visą tai reikia derinti. Ši programa numatyta penkerių metų laikotarpiu ir joje vėl atsižvelgiama į pagrindinius tamperės programos aspektus. Daugelis ryčių bus peržiūrėtas. Tikimės, kad bus pasiekti nusibriežti tikslai. Tai yra, jog bus tinkamai taikomi jau patvirtinti teisės aktai, nes Jeigu mes neįgyvendinsime tinkamai veiksmingai šios programos, tai piliečiai mus nežiūrės rimtai. Yra pasiūlyta e, sistema, kurią siekiama taikyti nuo 2015 metų, tačiau nelabai aišku, kada įsigalios SIS2 ir FIS, nes dėl jų kilo rimtų sunkumų. Tikimės, kad prieš 2012 metų mums pavyks formuoti bendrą migracijos bei prieglopščio teikimo politiką. Na ir tai leistų kovoti su priekybė žmonėmis bei užtikrinti geresnį teisminį bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad šios programos dėka pasieksime daug ko piliečio labai. Taigi dabar neturėtume kištis į tas rytis, kurios um, mūsų neliečia, pavyzdžiui, šeimų teisė, tai yra valstybinio narių prerogatyva. Politinių požiūrių tai taip pat nebūtų tinkama, nes kitaip atsidursime konfliktuose. Mes tarsi, nu, to ir kitaip mes nutolsime nuo Stokholmo programos pagrindinių aspektų. Dabar ponas Sauregi vienai minutiai, prašom. Dėkui, ponas pirmininkė. Norėčiau pradėti pasveikindamas Švediją kaip pirmininkaujančią valstybę ir visus, kurie padėjo surašyti atitinkamus pranešimus dėl ateities jeigu taryba ir komisija nepateiks e, teisėkuros pasiūlymų, tai programa ir netaps realybė. Antras dalykas, kaip kolegos jau pastebėjo, šie rūmai turės naują užduotį. Mes jau e, parengėme pranešimus, bet taip pat tapsime ir bendro sprendimo procedūros dalimi. Reikės tartis, reikės užtikrinti pusiausvyrą tarp laisvės, saugumo ir privatumo. Taip pat netaikykime, netaikykime subsidiarumo principo benelį griežtai. Nacionalinius parlamentus reikia gerbti taip, tačiau e, fundamentalistiškas subsidiarumo principo interpretavimas neleis mums pasiekti pažangos įgyvendinant Stokholmo programą. Jeigu šalys interpretuos subsidiarumą per nelik siaurai, tai neturėsime bendrų teisės aktų dėl šios programos. Dėkoju dabar, žodį suteiksiu poniai Makoviai vienai minutiai. Iš tikrųjų, e, man pamažai pasirodė e, parašyta apie ekonominius nusikaltimus tekste. Dabar kalbama tik tai apie greko standartus, tai yra Europos tarybos struktūra. Ši struktūra yra svarbi, bet ES standartai dėl antikorupcinių priemonių yra aukštesni negu Europos tarybos, kuri e, dirba 47 šalių formate. Mums reikia dabar e, teksto, kuris atspindėtų labai rimtą įsipareigojimą kovoti su korupcija. Mums reikia naujo mechanizmo kovoti su korupcija e, ir Stoholmo programa turėtų e, atspindėti tą įsipareigojimą. Dėkoju. Toliau. Michaelas Kešmanas vienai minutiai. Pirmininkė, sveikinu visus, kurie yra susiję su šiuo pranešimu ir pirmininkiaujančia Švedija. Visuomenė keičia ne vidutinybės, bet drąsa įsitikinimai. Ir tai aiškiai atsispindėjo šiame parlamente šiandien. Kalbame apie laisvę, saugumą ir teisingumą. Bet jeigu nebus kokybiškai gyvenim šie principai, tai ir nebus nei saugumo, nei laisvės, nei teisingumo. Tai ypatingai pasakytina apie mažumas, su kuriomis dažnai elgiamasi neteisingai. Lygybė yra vienas iš svarbiausių bet kurios visuomenės statybinių blokų. Todėl aš uh, džiaugiuosi ir didžiuojasi, kad gyvenu ES, kur visi mes esame lygus, nepriklausomai nuo amžiaus, nuo savo orientacijos. Europa, kuri yra lygi visiems. Ponas Jobro, dviems minutėms. Pone pirminkė, Stokholmo programa yra atsakas į labai svarbų iššūkį susijusi su mūsų piliečių saugumu. Atsakas, kuris ne visada mus tenkina. Mums tikrai nereikia visiškai unifikuoti savo teisės. Te reikia ją suderinti kai kuriuose srityse. Reikia, kad gerai bendradarbiautų policijos pajėgos ir teisėtvarkos institucijos, kad virš, e, teisės viršenybė būtų tinkamai įgyvendinta, o nusikalteliai persekiojami. Stokholmo programoje yra tam tikri elementai, kurie skatina geresnį bendradarbiavimą. Turime sustelti ties trimis klausimais. Visų pirma, atsižvelgdami į tai, kad judėjimo laisvė yra viena iš pagrindinių vertybių, mes turime gerinti keitimąsi informaciją apie nusikaltėlius. Ir ypatingai turiu čia galvoje seksualinius nusikaltimus jie nukreipti prieš pačius e, pažeidžiamiausius visuomenės narius, tai yra vaikus. Mums reikia Europinio seksualinių nusikaltelių registro. Toks registras turėtų būti prieinamas asmenims ir organizacijoms, kurie duomisi tokia organizacija. Judėjimo laisvę turi paremti ir prieigą prie informacijos, kuri turėtų apsaugoti labiausiai pažeidžiamus mūsų visuomenės narius. Antra, sprendimai dėl nusikaltelių turto konfiskavimo turėtų būti tinkamai įgyventinami praktikoje. Turime užkirsti kelią tokio turto slėpimui kitoje šalyje. Šitaip garantuosime, kad e, nusikaltimai, nusikaltimus daryti neapsimokėtų. Na ir dar vienas dalykas. Turime neužmiršti, kad e, kai kuriais pagristais atvejais įkalinimas yra vienintelis realus būdas apsisaugoti nuo nusikaltelių. Na ir pabaigoje norėčiau padėkoti šio dokumento autoriams ir pabrėžti, kad šios programos pagrindinis tikslas yra geresnis bendradarbiavimas tarp valstybių narių. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Labai griežtai kontroliuosiu pasisakymų laiką. Jeigu gausite žodį per tas penkias minutės, tai kiekvienas turėsite po minutę ir po, 3, po 60 sekundžių mikrofoną išjungsiu. Daugiau kaip 30 norėjo pasisakyti, tačiau gaus žodį pirmieji penki. Pirmiausia, žodis poniai Kratsa Bilt. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau pasveikinti šią Stokholmo programą. Tai yra labai svarbi programa. Aš, na, aš norėčiau padėkoti už šią programą. Manau, kad galų gale mes e, galime pasakyti savo piliečiams, kad mes kuriame Europą jums, Europa yra su jumis, Europoje esame mes. Be abejo, Stokholmo programa bus tokia, kokią mes ją sukursime, taigi duokime savo galimybę, išreiškime kiek įmanoma platesnę paramą šiai programai, na ir paskui pradėkime ją įgyvendinti. Aš norėčiau padėkoti už tai, kad ypatingas dėmesys yra skiriamas vaikams. Labai džiaugiuosi, kad bus stiprinami veiksmai e, siekiant padėti vaikams, skaitant ir migrantų vaikams. Aš manau, kad reikia daryti viską, kad būtų geriau kovojama su tarptautiniu nusikalstamumu, gerbent individualias asmens teisės. Deja, išjungtas kalbėtojas mikrofonas. Anna Hitz. Ačiū pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi naujausią Stokholmo programos versiją, kurią pateikė taryba. Labai džiaugiuosi, kad čia paminėtos ir moterų teisės, ir vaikų teisės, ir minimi veiksmai skirti kovai su žmonių kontrabanda. Po to, kai vyko balsavimas Europos parlamente, šiek tiek buvo pakeista programa. Vis dėlto aš šiek tiek nustebęs, kad nieko čia nėra paminėta apie nieko nepaminėta apie vaikų teisų gynimą programą. Aš manau, kad mes turėtumėm didesnį dėmesį skirti vaikų teisėms. Na, o dabar dėl kovos su kontrabanda žmonėmis. Aš manau, kad čia reikėtų minėti ir kovą su e, seksualiniu paslaugų teikimu, nes tai taip pat yra susijęs su smurtu prieš moteris. Labai ačiū toliau, ponas Keller. Smith Keller, please. Aš esu ponė Keller. Mano frakcija galvoja, kad du dalykai yra esminiai Stokholmo programoje. Pirmiausia, e, net ten programa žengia saugumas mums yra tik priemonė pasiekti laisvėj, ne oponuojantį e, savoką. Taigi reikia mums pusiausvros čia. Antras dalykas dėl Frontexo. Ministrė Bilson, ką jūs e, turite galvoje, kai kalbate apie Frontexo sustiprinimą? Niekas nepaaiškino niekur Stokholmo programoje, bent jau kiek aš skaičiau, ką tai reiškia. Mums labai svarbu, taip pat gal net svarbiau, sustiprinti parlamento kontrolę Frontexo atžvilgių ir sustabdyti veiksmus, kurių imasi Frontexas, pavyzdžiui, siūsdamas žmonės atgal tuos, kurie prašo prieglopščio. Taip įvyko šiais metais. Aš manau, kad Stoholmo programa turėtų pasitarnauti visiems ES piliečiams, ne tik keliems. Dėkuoju. Jums, ponia Keller, ponia Jimenez. Niekas nebejoja šiandieną, kad ES yra įsipareigojusi kovoti su terorizmu dė, šios programos dėka. Mes įnešime naują įnašą į laisvės saugumo ir teisingumo erdvę. Tai yra būtina. Bet manau, kad daug kas priklauso nuo tarpusavio pasitikėjimo tarp valstybių narių. Ir mes turime pasižiūrėti, kokias galimybės mums numato Lisabonos sutartis atitinkamai organizuoti nacionalinius teisės aktus, kad būtų galima bausti žmonės įtariamus nusikaltimais žmonijai. E, Ka, kartais e, galvojama pirmiausia apie teroristų interesus, o pamirštama žala aukoms padaryta jos e, tos aukos kenčia tyloje ir aš norėčiau paraginti Europos parlamentą e, paskatinti priimti hartiją terorizmo aukoms. Dėkuoju. Pone Gijom. Dėkui, pirmininkė. Daug kas šiandien sakė, kad Stokholmo programa yra pagrindas e, plataus konsensuso paieškoms. Rytoj priimta mūsų rezoliucija apie tai taip pat kalbės. Manau, kad e, tai, kad mes nesuteikėme e, teisų migrantams ir sveikatos apsaugos neužtikriname, yra apmaudu. Mes taip pat turime galvoti, kaip užtikrinti ES piliečių ir jų šeimų laisvą judėjimą ir nekurti kliūčių šeimų susivienijimui. Taip pat turime nepamiršti nepilnamečių. Bet Stoholmo sėkmė bus vertinama keliais e, kriterijais Čia vaidins labai svarbu vaidmenį Europos parlamentas, taip pat nacionaliniai parlamentai stebės, kaip jie bus įgyventinta ir reikia, kad mes e, savo Stokholmo programą populiarintume tarp piliečių, ypač jaunų. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Dabar spontaniškąją pasisakymų procedūrą baigiame. Atsiprašau, kad dešimt ar daugiau kolegų, kurie dar norėjo pasisakyti, negalės to padaryti. Atsiliekame nuo darbų tvarkaraščio. Ir todėl dabar turiu suteikti žodį Švedijos teisingumo ministrui sureaguoti į mūsų parlamento narių pastabas. Dėkoju, ponė pirmininkė, labai dėkoju už išsakytą nuomonių įvairovę. Džiaugiuosi, kad Europos parlamento nariai tiek daug dėmesio skiria šiems svarbiems klausimams. Girdėjau sakant, kad Stokholmo programa yra ambicinga, džiaugiuosi dėl to. Reikia pasakyti, kad tai ne vien tik ambicingas darbas, bet ir labai praktiškai planuojamas darbas, mes pragmatiškai žiūrime, kaip galėtume kuo geriau pagerinti mūsų piliečių padėtį. Klausydamasi pasisakymų susidariau įspūdį, kad daug kas pritarė tam, kas išdėstyta programos projekte. Na, kalbant apie formą, tai šios dienos diskusijoje galbūt sunku buvo susigaudyti, kas yra svarbiausia. E, tiesą sakant, e, mes e, galbūt daugiau šiandieną girdėjome kalbant apie jūsų parengtą dokumentą, apie tą rezoliuciją, kurią jūs ketinate priimti, o ne apie Stokholmo programą. Kažkas taip pat sakė, kodėl turime kalbėti apie projektą, kai yra jau naujesnis projektas. Reikalas tas, kad Europos parlamentas dar tik įpusėjo savo diskusijas. Penktadienį ar e, šį savaitgalį bus pateiktas naujasis projektas, bet e, jei pažvelgsite į tarybos e, tinklapį, tai pamatysite, kad mes visada ten publikuojame patį paskutinį dokumento variantą. Tad jeigu e, stebėsite, kaip jis kinta, pamatysite, kaip jūsų pastabos ir pasiūlymai įtakoja tą kitimą. E, Pirmininkiaučiai Švedijai e, skaidrumas ir atvirumas yra nepaprastai svarbus. Būtent todėl mes ir rengiame tokias diskusijas. Ir jeigu šiandien negalėjote pasakyti, tiesiog parašykite man elektroninį laišką mano adresu arba pono Bilstromo adresu. Turime pradėti dirbti šiuo laikiškai. Na, o pirmininkiaučiai Švedijai, kaip sakiau, skaidrumas nepaprastai svarbus. Jūsų rezoliucijoje ir jūsų pasisakymuose daug paramos Stokholmo programai. Jūs taip pat akcentavote kai kuriuos dalykus savo rezoliucijoje ir į tai mes atsižvelgsime. Yra ir vienas ar kitas politiškas klausimas, politinis klausimas, kurį, kuriuos jūs kėlėte. Kai kurie parlamento nariai kalbėjo apie konkrečius pavyzdžius, kaip ši programa gali daryti ar galėtų daryti poveikį valstybėms narėms. E, buvo užsiminta, kad Stokholmo e, programa nėra pakankamai e, proporcinga. Valstybės narės ne visada pakankamai pasitikė viena kitos teisinėmis sistemomis. Tačiau, jeigu manote, kad Europos piliečiai ir toliau judės iš vienos valstybės į kitą, tai ko gero būtina pamastyti, o kaip e, gerinti mūsų piliečių procedūrinės teisės visoje Europoje. Būtent apie tai ir kalba Stokholmo programa. Todėl aš labai džiaugiuosi žengdama šį pirmą žingsnį, žingsnį gerinant į mūsų piliečių procedūrinės teisės. Bet kas, kas būtų apkaltintas padaręs nusikaltimą e, vienoje ar kitoje valstybės narėje dabar pagal Stokholmo programą galės pasinaudoti vertimo raštu ir žodžiu paslaugomis. E, ta nuostata dabar tampa realizuojama praktikoje. Kalbant apie kova su korupcija, kai kas mano, kad Stokholmo programa yra pernelyg e, silpna. E, buvo paminėti greko standartai. E, greko standartų paminėjimas programoje nereiškia, kad mūsų ambicijos yra pernelyg žemos. E, mes tiesiog norėjome akcentuoti, kad būtina dirbti glaudžiau su šia svarbia institucija, jeigu norime kovoti, tikrai kovoti su nusikalstumumu, su organizuotu nusikalstamumu. Taip pat buvo užsiminta apie subsidiarumą. Aš manau, kad ir mūsų diskusija gana aiškiai suformulavo požiūrį į tai. Mes manytume, kad europinis bendradarbiavimas turėtų nešti uh, pridėtinę vertę. Žinoma, kiekviena valstybė narė turėtų veikti savo valstybėje, tačiau mums yra svarbu atnešti tą pridėtinę vertę, pridėti kažką papildomo e, bendradarbiaujant Europos lygmeniui ir tai bus naudinga Europos piliečiams. Na ir pagaliau, kalbant apie duomenų apsaugą ir e, privatumą. Atrodo, kad e, Mario Borgesijo iškėlė šį klausimą ir e, išreiškė susirūpinimą dėl domino apsaugos, e, tarsi atsiranda vadinamasis didysis brolis, kuris visus seka. Mums visiems pažįstama situacija buvusioje, buvusioje Vokietijos demokratinėje Respublikoje ir, ir kitose komunistinėse valstybėse. E, rytų Vokietijoje nebuvo demokratijos, nebuvo jokių žmogaus teisių apsaugos mechanizmų, o visa tai kaip tik ir yra mūsų pagrindinės vertybės. E, Stokholmo programa kaip tik akcentuoja individuo teisės, duomenų apsaugą bei demokratinės teisės. Kitaip sakant, mes būtent ir stipriname tas sritis. Norėtume, kad ES suformuluotų savo informacijos strategiją, kurioje būtų pusiausvyrą iš vienos pusės tarp e, veiksmingo pasikeitimo informaciją ir tinkamos e, duomenų apsaugos bei duomenų valdymo. Todėl aš manau, kad e, parlamento nariams praverstų atidžiau įsiskaityti į atitinkamas Stokholmo programos dalis. E, jos susilaukė pagirimo iš ES ombudsmeno pusės. E, Baigiant turiu pasakyti, kad e, šios dienos diskusijoje buvo paminėti žodžiai konkretus ir apčiuopiamas. Reikia e, pasakyti, kad Stokholmo programoje nemažai tokių dalykų. Ir mes e, Labai tikimės, kad jūs e, dirbdami su mumis, bendradarbiaudami su mumis ateityje, kai Stokholmo programą reikės įgyvendinti, e, dirbsite su mumis ranka rankon. Čia iškils daug e, iššūkių, bet žinoma atsiversi naujų galimybių. Dėkoju dar kartą Jums ir iš tikrųjų, jeigu norite su pirmininkančia Švedija užmėgsti geresnį ryšį, pasinaudokite internetu. Nėra ora. Labai ačiū gerbiama ministrė už tokį išsamų atsakymą. Na, o dabar suteiksiu žodį Tobijas Bilstriom, jis taip pat atstovauja tarybą. Na ir jis atsakys klausimus tarybos vardu, prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai. Aš galiu visapusiškai pritarti tam, ką pasakė ministrė Ask. Ji kalbėjo apie išvadas padarytas apie šią programą. Norėčiau visiems padėkoti už jūsų nuomonės išsakytas šiandien. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti konstitucinių reikalų Jūri ir Lybė komitetų pirmininkams. Ačiū už bendradarbiavimą įvairiais klausimais. Kaip jau sakiau savo pasisakymą pradžioje, labai svarbu, kad visi prisimtų savo atsakomybę. Aš manau, kad mes tikrai turėtumėm būti patenkinti savo bendradarbiavimu. Bendradarbiavimas yra labai svarbus visose šios programos rytise, kaip pasisakė ponas Busitil. Jis e, pateikia palyginimą susijusiu su vidaus rinkos dydžiu. Aš manau, kad iš tikrųjų palyginimas yra labai vykęs. Ši programa yra lygiai tokios pat plačios apimties. Mes nekartą girdėjome, to, girdėjome tokius žodžius kaip solidarumas. Ko gero visos valstybės narės pritarė tam, kad reikia didesnio solidarumo įvairiose sritise, didesnio solidarumo tarp valstybių narių, taip pat didesnio solidarumo tarp ES ir trečiųjų šalių. Būtent šią žinę mes ir stengiamės perduoti Stokholmo programą. Kaip jau sakiau įžangoje, mes manome, kad Norint atsakyti visus tuos klausimus, kurie susijęs su programa, reikia nuoseklaus politinio atsakymą. Dėl to savo pagrindinių principų mes pasirinkome solidarumo principą. Jis yra atspindėtas visose programos dalise. Stokholmo programa turėtų būti vykdoma ir migracijos rytyje. Apie tai kalbėjo vienas iš Europos parlamento narių. Manau, kad Frontex nėra vienas vienintelis atsakymas, sprendžiant su migracija susijusius klausimus. Frontex turi padėti kontroliuoti ES valstybėms narėms išorės sienas, tačiau Frontex neturi jokių kompetencijų, tarkim, pakrančių apsaugos ir kontrolės srityje. Čia manau, kad reikėtų imtis kitokių priemonių. Na, o tam be abejo reikės bendradarbiavimo tarp e, kilmės ir tranzitinių valstybių. Taip pat mums reikės e, teikti pagalbą susijusią su tų šalių vystimuisi. Be abejo, visą tai reikės atsižvelgti ir e, įgyvendinant Lisabonos sutartį. Noriu paminėti dar vieną svarbų dalyką. O būtent Lisabonos sutartis reikš didžiulius pasikeitimus, esminius pasikeitimus susijusius su teisės aktų kūrimu ateityje. Daug kas pasikeis. Europos parlamentas įgys svaresnį balsą šioje srityje. Aš dėl to visiškai nesu susirūpinęs. Pane Keller išreiškia tam tikrą susirūpinimą, tačiau aš manau, kad tokiu būdu mes žengėme link didesnės demokratijos šioje srityje. Na, o baigdamas, norėčiau padėkoti Jums visiems ir pritariu tam, ką pasakė ministrė Ask. Iš tikrųjų, Jūs Galite su mumis susisiekti elektroniniu paštu, jeigu turėtumėt kokiu nors papildomų klausimų. Dėkoju. Dėkoju ministrui Bilštrom. Dabar išklausysime komisijos nario Baro, kuris sureaguos komisijos vardu į tai, kas buvo išsakyta šiuose ilgose diskusijose. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pabrėžti kokybę to darbo, kurį atliko jūsų trys komitetai. Teisės reikalų komitetas pirmiausia, ponas Kasinė, jo vardu dirbo taip pat e, Piliečių laisvių komitetas, ponas Lopes Avilarės ir Konstitucinių reikalų komitetas. Atliktas darbas yra labai įdomus ir mums padės dar pirmininkaujant Švedijai parengti galutinę Stokholmo programos versiją. Kaip sakė Simonas Buzutilas, iš tikrųjų piliečiai turi vidaus rinką, tačiau neturi teisės, saugumo ir laisvės erdvės, net jeigu ir šiandieno sustarimų dėka užtikrinama judėjimo laisvė. Mes turime išlaikyti naudą, kurią suteikia ši sistema ir taip pat reikia dėkti gairės, kuri kovotų su pažeidimais. Aš e, manyčiau, kad šis tekstas yra gana subalansuotas neblogai. Išklausiau jūsų e, nuomonę ir manau, kad tekste atsispindi pusiausvyrą. Mes rengėme Stokholmo programą pasaulyje, kuriame organizuotas nusikalstamumas, e, kib, kibernetiniai nusikaltimai e, taip pat reiškiasi ir mes čia galvojame, kad su savo programa užtikrinsime papildomos europinės vertės, kovojant su problemomis. Taip pat galvojame apie teisinę erdvę, kuri piliečiams, pavyzdžiui, poroms, šeimoms e, kurių nariai yra iš kelių šalių, užtikrins geresnės sąlygas apsigyventi, kai kur judėti. Taip pat e, mes turime galvoti apie procedūrinės garantijas, apie tai labai aiškiai ir teisingai kalbėjo ponė Ask. Buvo paminėtas e, Britanijos piliečio Graikijoje pavyzdys. Jeigu galiotų bent minimalios procedūros, tai viskas e, būtų sprendžiama paprasčiau. Aš e, taip pat e, noriu paminėti tai, ką pasakė ponas Koelio. Nuo tamperės jau mes daug ką nuveikėme. Ir negalime sutikti su mūsų apibūdinimu, kaip, kad mes esame Europą tvirtovė. Ponas Bilstromas apie tai kalbėjo ir atsakė, išsklaidė nerimą. Mes galvojame apie migracijos politiką. Ir jeigu mes uždrausime visą e, imigraciją, tai aišku, tai skatins organizuotą nusikalstamumą, nelegalią migraciją. Mes e, parengėme prieglopščio politiką, kuri atitinka Europos dosnumo vertybės. Pirmininkė, aš negalėsiu atsakyti į visus klausimus, kadangi neturime daug laiko, bet noriu pasakyti, e, kad Stoholmo programa, kaip sakė Beatrice Ask, yra gana pragmatiška. E, ja patvirtinus bus e, priimtas veiksmų planas ir paskui gyvendins Ispanija, kuri perims e, pirmininkavimą, o jūs, Europos parlamento nariai, būsite bendro sprendimo procedūros e, dalyviai. Ir tikiuosi, kad jūsų veiksmai prisidės e, prie Europos saugumo, laisvės ir teisingumo erdvės kūrimo, to iš mūsų nori piliečiai. Ateityje jūs dalyvausite laisvės saugumo ir teisingumo erdvės e, teisės aktų prieimimo procese kaip lygiaverčiai partneriai. Dėkoju komisijos nariui. E, diskusiją šio klausimu baigėme. Esame gavę pasiūlymą dėl rezoliucijos konstitucinių reikalų, teisės reikalų ir piliečių laisvių komitetų vardu. Dėl pasiūlymo rezoliucijai balsuosime rytoj 12 valandą.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 Eikime prie kito klausimo, tai yra jungtinės neteisėtai esančių.